E, šiandienos posėdis truks dvi dienas. Jeigu komentarų nėra, darbo atvarkė yra tvirtinama. Pirmininko pranešimų nėra, įskyrus vienas, vieną pastebėjimą. E, jūs greičiausiai puikiai prisimenate, kad 21 vasario bus organizuojami klausimai e, dėl dujų direktyvos pakeitimų. Kartu su koordinatoriais mes pradėjome pasirengiamusius darbus klausimui, kurie įvyks po mėnesio 21 vasarą. Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas 27-28 lapkričio posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu pastabų dėl šių protokolų nesulauksime iki paus posėdžio pabaigos, protokolai bus laikomi patvirtintais. Dabar pereikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra klausimas tema gynybos pramonės politikos ateitis. Grius, greičiausiai žinote, kad tai yra naujovė, tai yra nauja mintis. Ir norėčiau informuoti mūsų kolegas iš Europos parlamento, iš sėdė pakomitečio, e, AFET komiteto, kad pastarieji pradėjo diskusijas dėl gynybos pramonės politikos. Aišku, kalbant apie šią politiką, tai e, ji kaip ir patenka į AFET komiteto kompetenciją. Tačiau e, šios politikos pramoninis aspektas patenka į mūsų kompetencijas. Ir mes, kaip ir esame atsakingi, už visus apramoninius veiksmus šiame kontekste. Taigi norėčiau padėkoti visiems, kurie atvyko į klausimus. E, turime ir pranešėją, kuris parengė pranešimą šią temą. Ačiū, kad atvykote. Ir dabar norėčiau Jūs informuoti, kad esame pakvietę svečių. kurie yra ekspertai, profesionalai e, savo srities ir yra susijęs su gynybos pramonės e, srities programomis. E, Europos gynybos pramonės vystimo programą, tai yra e, išdava kuriamo Europos gynybos fondo. E, Europos komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl Europos gynybos pramonės tyrimų programos. Kartu su sėdė, su biudžeto ir mūsų komitetu mes domėsimės šiuo klausimu. Taigi norėčiau pasveikinti ponę Fransuasą Grostetą, įtrę e pranešėją iš biudžeto komitetos. E, ponas Gonzalės Pons kol kas jo nematau posėdžių salėje, galbūt jis prisijungs prie mūsų vėliau. Ir Ponas Mirjam Pasku, tai yra AFET pranešėjas pagal 54 darbo tvarkos taisyklę. Atrodo, kolega taip pat dar nėra atvykęs. Taip pat yra atvykę atstovai iš regionų komiteto, ponas Tüller. Iš viso šiems klausimams yra skirtos 2 valandos 30 minučių. Ir dabar norėčiau kreiptis į ekspertus, mūsų svečius. E, prašyčiau, kad jūs kalbėtumėt neilgiau kaip 10 minučių, nes norėtumėm daugiau laiko skirti diskusijoms. Geriau, jeigu, pažiūrėjau, papildomas detalės jūs pateiktumėte diskusijų metu. Taigi, pirmasis kalbėtojas ponas e, Jan P. Pai. Pie. Patikslina svečias e, pirmininką. Ponas Pija yra Europos kosmoso ir gynybos pramonių asociacijos generalinis sekretorius. Ir e, kaip jūs žinote, kosmoso ir gynybos pramonės yra labai aktuolus dalykas mums, Mes norime paremti e, šias rytis, kad jos būtų plėtojamos. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams. Um, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamiems komiteto nariams už kvietimą. Mes labai vertiname galimybę e, lankytis čia ir dalyvauti e, diskusijoje dėl Europos gynybos pramonės programos ir Europos gynybos tyrimų programos. E, praėjusį gruodį mes esame išdėstę tam tikrą bendrą požiūrį tuos klausimus, dabar pranešimą rengia Europos parlamentas. Savo pranešime nesileisiu į tuos įvairius dokumentus, geriau jau pabandysiu pabrėžti vieną kitą principą, kurie pramonės požiūrių yra labai svarbus. Norėjau trumpai pakomentuoti, kas slypi už e, tos e, organizacijos, kuriai atstovauju. Mes atstovaujame daugiau negu 300 įmonių nuo šiaurės iki pietų, nuo rytų iki vakarų visoje Europoje. Turime 24 nacionalinės asociacijas iš 16 valstybių narių. Taip pat turime nacionalinės asociacijas iš Turkijos ir Norvegijos savo tarpe. Uh, 15 turim daugia nacionalinių įmonių, kurios yra tiesiogiai mūsų asociacijos narės. Kalbant apie nacionalinės asociacijas, reikia pasakyti, kad daugumos jų atstovai yra mažos ir vidutinės įmonės. E, penkios iš tų organizacijų atstovauja tai, atstovauja tiems, ką mes galėtume pavadinti mažosios šalis - Švedija, Lenkija, Niderlandai, Bulgarija ir Austrija. Kodėl aš miniu visą tai? O būtent todėl, kad noriu pasakyti, kad mes atstovaujame plačiai ES pramoniai, ar tai būtų smulkios ir vidutinės įmonės, ar didesnės įmonės. Ir e, mūsų geografinė prieptis yra tikrai didelė. Pirmiausia, mūsų pramonės įmonės remiamos gynybos fondų, turime įvairiausias galimybės pasiūlyti, egzistuoja įvairios mokslo tyrimų gynybos programos ar pramonės, gynybos pramonės vystymų programos. Kas tai yra? Pirmiausia, mūsų pramonė yra konkurencinga ir tai yra esminis dalykas. Turime tokių e, produktų, kurie technologiškai yra labai pažangus ir kurie, yra, kurie domina ir ne europinius projektus. Kol kas ateičiai neturime pernelyg daug naujų tikslų, kit, netiek daug kalbama apie kitos kartos technologijas ir panašiai. Tačiau nepaisant to, kad Europoje pinigų išleidžiama dabar nelabai mažai, tai nereiškia, kad rinkoje mes nevaidinam jokio vaidmens. Mums būtina daugelis ryčių dėkti naujausias technologijas ir jau kai kur matome, kad trūksta pajėgumų, galingumų, būtent dėl to, kad technologiškai turime tobulintis. Mes tą pripažįstame. Tad e, tai reiškia, kad reikia vystyti naujas programas, tačiau be naujų programų turime žinoti, kad nebus ilgalaikių projektų, ilgalaikių pasiekimų Mums būtina turėti naujas technologijas, nes be jų nebus įmanoma išlaikyti esamos kompetencijos, esamų žinių bazės. Jeigu prarastume, tai bus tu labai sunku vėl tas žinias atkurti ar kompetenciją sukaupti. Reikia pasakyti, kad Europos strateginė autonomija galėtų būti irgi prarasta, jeigu nieko nedarytume. Taigi naujos programos yra esminės ne tik valstybėms narėms, bet ir visam pramonės sektoriui, bet ir visam Europos, visai Europos Sąjungai. Labai svarbu žengti reikiamus žingsnius nacionalinių lygmenių, ypač tai yra susisiję su uh, labiau kompleksinėmis, sudėtingesnėmis gynybos sistemomis pro, ne, neįmanoma vieniems įgyveninti gynybos programų. Šalis turi bendradarbiauti. Tai, ir tai ne tik dėl finansinių tam tikrų imperatyvų, o dėl to, kad galėtume daugiau, galėtume e, dirbti efektyviai ir kad galėtume efektyviau naudoti turimas lėšas. Be abejo, tarp valstybių bendradarbiavimas ne visada lengvas, tačiau svarbu, kad šioje srityje dirbtume efektyviau, kad galėtume geriau atremti iššūkius, su kuriais šiandien susidurėme. Europos gynybos pramonės e, programa, Europos gynybos tyrimų programa yra tos, kurios gali įnešti didžiulių pakeitimų. Potencialas šių programų yra, potencialas yra didžiulis. Ir pirmiausia, bendra, labai svarbus bendradarbiavimas technologijų srityje. Ir taip pat svarbu pasirinkti reikalingus strateginius pasirinkimus, kad galėtume tinkamai visą tai gyvendinti. Visą tai gali padėti e, susijęti tokias skirtingas rytis, kaip mokslo tyrimai, kaip rinka, kaip technologijų pažanga. Visą tai, kodėl mes remiame e, Europos gynybos tyrimų programą. Ji turi būti be abejo labai plataus užmojo, labai gerai parengta programa. Be viso to mes taip pat pritarėme tam, kad 500 milijonų eurų tarp 2019-2020 metų turi siekti šis biudžetas. Ir milijardas vėliau turi būti skirima per metus tai programai gyventi. Visą tai be abejo galėtų padėkti pasiekti daug daugiau. Tačiau jeigu tas biudžetas bus patvirtintas, tai tuomet ES galėtų būti viena iš pažangiausių uh, E, gynybos rytyje ir tai paskatytų bendradarbiavimą tarp valstybos narių. Netaip svarbu, kiek pinigų išleidžiame, svarbiau yra, kaip išleidžiame. Reikėtų pinigus leisti efektyviau, e, geriau. Šiuo požiūriu labai svarbu yra užtikrinti, kad e, Europos gynybos tyrimų programa bus susieta su kitomis programomis ir kitais lygmenimis. Reikalingas holistinis požiūris į gynybos fondo abi pusės į į kitas programas. Investicijos turi būti planuojamos ir koordinuojamos su valstybėmis narėmis ir jų investicijų planais ir turi juos papildyti, o ne juos pakeisti. Pasirinkus teisingus mechanizmus Europos e, gynybos sektorių žengtų didžiulį žingsnį pirmin. Be to, kad pasiektume geresnių rezultatų, labai svarbu ne tik efektyvus planavimas ir turimos lėšos, bet labai svarbu, kur pinigai išleidžiami. ES turi išleisti savo pinigus pajėgumams plėtoti, kad buvo pasiektas operatyvinis, kad būtų siekta operatyvinė ir technologinė pažanga. Būtina įdėkti tokius procesus, kad būtų galima išaiškinti, kokie yra valstybių narių poreikiai. Būtina apibriežti taip pat, kokius tuos poreikius svarbiausia spręsti, remiantis e, kūriamų bendradarbiavimu. Svarbu, kad lėšos patektų ES pramonės įmonėms, tai svarbu ekonominių ir gynybos požiūrių. Um, Europos Sąjungoje įmonės, kad kurtųsi, tai yra labai svarbu, bet tai dar ne viskas. Reikėtų, kad Europos Sąjungos finansavimas įprintų technologinius gebėjimus Europos Sąjungoje, kad uh, Europos Sąjungos finansuojamos programos veiktų Europos Sąjungoje. Ir tam yra taip pat labai svarbus ir teisėkuros procesas, apie tai dar turėsime progą plačiau padiskutuoti. Dar porą žodžių apie efektyvumą ir įtraukumą. ES finansavimas turi būti toks, kad visos e, tos tiekimo grandinės grandis galėtų juo pasitaudoti. Didesnės ir mažesnės įmonės turėtų visos turėti panašias galimybės sulaukti finansavimo. Tuo pat metu programų efektyvumas e, negali patirti jokios rizikos. Atsvarbus, kad teisingai subalansuoti, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą Ir svarbu, kad būtų numatyta atsakomybė kiekvienoje tos grandinės dalyje. Produktas turi būti konkurencingas ir toks jis bus tik tada, kai visa grandinė bus e, kompetentinga. Tai reiškia, kad e, Europos e, gynybos tyrimų programa stiprintų pramonės bendradarbiavimą ir tuo pat metu būtų galima užtikrinti, kad technologinė ir pramonės logika bus paremti visi procesai, o ne tik kažkokiais mechaniniais dalykais. Kaip žinia, e, gynybos rinka nėra šiaip savo komercinė rinka. E, turime vartotojus, kurie perka gynybos produktus, vieną vertą, kitą vertus, ir metus, kurie sprendžia dėl eksporto. Įmonės, kurios veikia kaip ekonominiai subjektai, negali tiesiog e, dėti ant stalo pinigus, neprimdama jokių, neprisimdama jokių teisinių įpareigojimų ir saistančių įpareigojimų. Tai paprastai būna numatyta. Ir štai, tai yra aiškus šio sektoriaus specifiškumas, svarbu tai atsižvelgti, taip pat ir finansuojant gynybos pramonės programas ar gynybos tyrimų programas. Kai dėl Europos gynybos tyrimų programos, tai reiškia, kad ES finansavimas e, viena vertus ir realios išlaidos turi būti padengtos kita vertus valstybių narių. Ir mes džiaugiamės siūlymu e, nereikalauti lėšų tais atvejais, kai kalbam apie Europos gynybos tyrimų programas. E, nesileisime į techninės detalės reikėtų, kad, kad tos lėšos ir tos programos liktų ES, veiktų ES ir būtų galima taip plėtoti jos pramonę. Veiksmai turi būti tokie, dėl kurių sprendžia valstybės narės, kurios nori gyvendinti. Tai štai paskutinė skaidruolė apibendrinimui. Ir pas, į kitus klausimus atsakysiu detaliau diskusijos metu. Jeigu pramonė bus konkurencinga, jeigu sėkmingai plėtosis, jeigu bus, reikia pasakyti, kad tai yra, kad Europos Sąjunga yra didžiausia eksportuotoja šios ryties Europoje. Tad svarbu, kad ir toliau liktume lyderių pozicijose. Šiandien neturime vidaus rinkos. Ir jeigu nebus šioje srityje pasikeitimų, sunku bus to ir toliau išlikti konkurencingiams. Būtent dėl to mes remiame gynybos fondą, remiame mokslo tyrimo programas gynybos srityje ir taip pat mes manome, kad Europos gynybos tyrimų programa yra labai svarbus žingsnis tiek strategiškai, tiek ekonomiškai kalbant. Dėkoju. Uh, Dėkoju už pasisakymą, ačiū už pasiūlymus, pastabas. Dabar siūlau perėti prie kito kalbėtojo. Paprašysime pono Jakob Landovskio pasisakyti. Jis yra Čekijos e, gynybos ministro pavaduotojas. Turėsime pirmoje diskusijų dalyje pramonės atstovus ir taip pat valstybių narių atstovus. Taigi išgirsime ir pramonės, ir politikų e, požiūrį. Na, o antroje dalyje daugiau kalbėsime apie e, gynybos pramonės plėtros programas. Kalbėsime apie mokslinių tyrimų programą ir taip pat kalbėsime apie komisijos teisėkuros pasiūlymą susijusi su kita finansinė programa. Taigi antroje diskusijų dalyje tuos klausimus aptarsime su Europos mokslininkų institucijų atstovais. Taigi antroji dalis daugiau bus skirta mokslui ir inovacijoms, moksliniams tyrimams. Taigi dabar, moks, dabar pramonės atstovai, o po to, va, tiksliau dabar valstybių narių atstovams dabar žodis, prašau. Gerbiami parlamento nariai, ponai ir ponios, Man didelė garbė pristatyti šiam komitetui e, mūsų nuomonę apie Europos gynybos pramonių politikos e, esamus pokyčius ir ateitį. Pristatysiu Čekijos perspektyvą. E, tai yra viena maža ES valstybė. Šiandien atvykau į Briuselį ir E, matau, kad e, daug kas e, turi labai daug lūkesčių dėl būsimo Europos komisijos pasiūlymo. Visą tai yra susiję su tuo, kiek lėšų bus skirta. Tai taip pat yra susiję ir su, sakykime, ES istorija. Na ir būtent nuo istorijos norėčiau pradėti, nes nuo 60-mečio daug kas pasikeitė. Iššūkiai, su kuriais mes susidūrė, susidūrėme 60-metyje, skiriasi nuo dabar. Taip pat e, pasikeitė ir gebėjimai atremti tuos iššūkius. Na ir kalbant apie valstybių perspektyvą, labai svarbu e, suvokti, kodėl mes einame būtent tokiu keliu. Tikslas yra suformuoti bendrą Europos e, strategiją ir ją kaip ir populiarinti visame pasaulyje. Kad e, pasiektumėm sėkmingų rezultatų, visą tai reikėtų susijęti su esama, esama e, gynybos sistema Europoje. Na ir kai kalbėsiu apie ES ir NATO santykius, minėsiu du dalykus. Tai yra papildomumą ir patikimumą papildomumo aspektas e, gali būti užtikrintas, jeigu mes e, tinkamai užtikrinsime vaidmenų pasidalymą tarp e, organizacijų. Kitas dalykas yra užtikrinti tinkamas, tinkamą gynybos sektoriaus finansavimą. Ir kalbant apie pirmuosius žingsnius, kurie yra labai būtini, tai yra E, problemų, kurios yra susijusios su Europos strategijos atvirtinimo sprendimas. Reikia pasakyti, kad e, dabartiniai e, strateginiai tikslai yra naujai suformuluoti, yra naujas požiūris į Europos gynybos pramonę, nes tikslas yra užtikrinti kuo geresnės kokybės pajėgumus mūsų, mūsų kariuomenės pajėgoms. Ir nors e, planai konsoliduoti pramon, e, gynybos pramonę e, egzistuoja, viską reikia pradėti nuo vizijos, ko iš tiesų reikia kariniams pajėgoms. PESCO iniciatyva yra puikiai iniciatyva, geras kaip ir pirmas žingsnis e, kitoms e, iniciatyvoms. Reikia geriau panaudoti turimus e, išteklius, technologijos, kurios turi būti kūriamos, turi būti saveikesnės ir labiau suderinamos praeityje. Tačiau reikia suvokti, kad mes dar neišpildėme pagrindinių sąlygų, kad būtų sukurta aiški konsoliduotos Europos pramonės bazės vizija nes nėra konsoliduoto vieno kliento, vieno naudotojo. Turime aiškiai pagalvoti, ar norime toliau vystyti mūsų pramonės vien tik tam, kad jos stiprėtų, ar ketiname taip pat kurti ir joms skirtą visapusišką rinką. Tai yra lab, e, svarbiausias klausimas, nuo kurio priklausys tolesni veiksmai. Jau dabar daug kas vyksta, O mes e, suvokiame, kad reikia žengti žingsnis po žingsnio, kad sukurtumėm stiprią ir patikimą struktūrą. Visų ES valstybių parama šiam procesui yra būtina, kaip ir priemonės, kurios būtų skirtos prasmingam mažų ir vidutinių įmonių bei vidutinės kapitalizacijos įmonių traukimui Europos lygmeniu. Čekijos Respublika visada tvirtai rėmė PESCO ir EDAP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 DDP iniciatyvas. Mes dalyvaujame keliuose PESCO projektuose ir gyvename kelias dešimtis pramoninių EDDP projektų. Mūsų nacionalinė gynybos pramonė išaugo tiek kalbant apie įmonių skaičių, tiek kalbant apie uždirbamą pelną. Tai yra į eksporto orientuotas segmentas. 90 procentų šio segmento pajamų yra iš verslo veiklos e, užsienyje. Mūsų eksportas per pastarosius keturis metus padidėjo tris kartus. Tartautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Turime padidinti prieigą prie esamų tiekimo grandinių ir kurti naujas. Tartautinis bendradarbiavimas yra taip pat svarbus e, užtikrinant maksimalų tiekimo saugumą mūsų ginkluotoms pajėgoms. Didesnis bendradarbiavimas pramonėje ves prie karinių pajėgų tarpusavio priklausomybės ir didesnio bendradarbiavimo. 90 procentų mūsų pramonės priklauso privatiems asmenims. Puikiai suprantame, e, kad būtina patvirtinti tinkamą ir subalansuotą požiūrį, kuris atspindėtų mūsų karinių pajėgų poreikius ir tuo pat metu būtų orientuotas į verslą. Tikimės, kad ES sukurs teisinį pagrindą, kuris leis pasiekti abu iš šių tikslų. Mūsų pramonė e, tradiciškai sudarė e, mažos ir vidutinės įmonės. Pagal e, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomą apibriežtį, juose gali dirbti nedaugiau kaip 250 darbuotojų. Sėkmingai eksportuodamos į užsienį įmonės seniai peržengė šias ribas, tačiau nepaisant dedamų pastangų jos vis dar negali konkuruoti su tokiais gigantais kaip Airbus, Bayer ir KMW. Todėl mes sveikiname naujos kategorijos vidutinės kapitalizacijos įmonių atsiradimą. Šios įmonės per EDDP programą gaus tą pačią paramą kaip ir MVI. Kadangi mūsų įmonės yra privataus kapitalo ir orientuotos į eksportą, teko parengti aiškiai ir pažangę strategiją bendradarbiavimui su pramonė, kad ji būtų orientuota į mūsų karinių pajėgų poreikius. Šiuo tikslu patvirtinome Čekijos pirkimų ir gynybos pramonės paramos strategiją, kurioje įvardinami pagrindiniai principai galėtų būti taikomi ir Europos lygmeniu. Esame pasirengę pasidalinti save patirtimi, rengiant strateginį dokumentą su kitais. Gynybos pramonė yra strateginis pramonės segmentas, e, su kuriuo negalime elgtis taip, kaip su kitais rinkos dalyviais jis yra svarbi kiekvienos gynybos sistemos dalis, todėl jai e, šiam sektoriu būtinas, a, būtina atskira politika. Turime su šiuo sektoriu bendarbiauti taip, kad nepakenktumėm verslo veiklai, tačiau orientuotumėm jį į pagrindinių vartotojų poreikius. Turime užtikrinti, kad pagrindiniai vartotojų interesai būtų aiškiai apibrišti. Esu įsitikinęs, kad einame teisingų kelių. Čekijos pramonės bendradarbiavimo iniciatyvos jau buvo įvertintos kariškių. Ketiname pradėti dialogą su tokiamis šalimis kaip Slovakija, Italija, Vokietija, Ispanija ir Austrija. Ir taip pat ketiname dalyvauti, jau dabar dalyvaujame diskusijose su GROW generalinio direktorato atstovais apie tai, kaip sukurti skaidresnės ir sažiningesnės sąlygas tinkamumo kriterijams ir procesui. Nereikia sakyti, kad norime iš pirmų lūpų išgirsti Europos parlamento, tai yra jūsų nuomonę. Taigi tie būtų iš mano pusės. Esu pasirengęs atsakyti į jums kilusius klausimus. Ačiū Jums uždėmesi thank you for your speech and your remarks. Ačiū už pasisakymą, ačiū už pastabas. Galbūt dabar pradėkime diskusijas. Pagrindinė pranešėja Fransuas Grostet. Dabar jai žodis, prašau. Ačiū pirmininkė. Tos pramonės programa, su kuria mes čia, šiame parlamente dirbame. Manau, kad labai svarbu yra e, tai priminė ir e, pirmasis kalbėtojas, kuris e, be jokios abejonės įmonės turi būti skatinamos ieškoti naujų bendradarbiavimo būdų su kitais Europos partneriais. Štai buvo paminėtos MVI ir technologijos nenutekėtų kitur. O tai yra labai svarbu. Taigi man dabar kilo štai koks klausimas. Buvo kalbėta apie Europos įmonės. Gynybos ir užsienio investicijų srityje labai skirtingi. Buvo, buvo kalbėta apie Europos įmonės, Europos įmonių apibriešti. Beje, ačiū. Poniai pranešėjai. Atrodo, kad iš biudžeto komiteto nieko nėra. Taigi pagal 54 taisyklę čia nieko nėra sėdė. Matau, yra vienas atstovas salėje, gal norėtumėte pasisakyti. Ne, jeigu nenorite pasinaudoti šią galimybę, tai tiek to. Na, o dabar ats, žodis politinių frakcijų atstovams. Ponas Pokino, e, SND. Aktyvesnį dalyvavimą MVI ir kaip, pavyzdžiui, paprastais žodžiais e, galima būtų apibūdinti dabartinės tendencijas. Ar tų įmonių savininkai e, daugiausiai yra europiečiai? Neišleidžia pakankamai lėšų savo ginkluotosiams pajėgoms. Ir Dažnai šalis žvelgs į šią programą, pavyzdžiui, kaip į tam tikrą substitutą, pakaitalą ir nacionalinėms pajėgoms lėšų gal nebeleis visai. Tad mano klausimas būtų toks, ar ši... Ačiū gerbiamas kolega. Kitas mūsų kalbėtojas yra ponas Butikofer, žaliųjų frakcijos vardu pasisakysintis. Prašau, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Toju bare, kuris e, baro sąskaitą geria visą dieną ir prašo vis daugiau ir daugiau alaus. Man atrodo, tokia pirkimų direktyva, kurią 2009 metais patvirtinome Europos parlamente, kuri iki šiol netaikoma. Vietoj to klausausi jūsų ir girdėjai rinkai taip pat. Ir būtent e, apie tai e, ir kalbama viešųjų pirkimų direktyvoje, tokio tikslo ir buvo ją bandoma pasiekti, remti, bet iki 200 milijardų per metus sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų, kaip sakė ponas Fox. E, man atrodo, yra laikai dešinę, man atrodo, nėra tas dalykas, kurio mums reikia. Mums reikia, kad kiekvienas išleistas centas būtų vertas to, kam jis buvo išleistas e, jeigu kalbame apie konkurencigumą siektami susijungimo ir centralizacijos, aš noriu pasakyti, kad pramonės požiūris čia yra akivaizdus. Galbūt reikėtų logiškiau e, viską spręsti ir netaškyti tiek daug pinigų. Ir štai dar vienas klausimas mano. Čia mes esame numatę tam tikrų patikslinimų. Tam tikrų kategorijų susijusių e, įvairiais ginklais, masinių naikinimo, urano ginklais, nežmoniškais e, ginklais, tai turiu panašiai. Mes norėtume suprasti, kai gynybą išleidžiame pinigus. Mes norėtume žinoti, kad visa tai nepakenks dabar egzistuojančioms taisyklėms. Mes norime, kad lėšos, pavyzdžiui, dronus būtų išleistos, ta, nebūtų išleistos tada, kol nėra dar tam suformuluotos teisinės taisyklės. Ką manot apie tai? Ministrui norėčiau pasakyti, jūs kalbėjote kaip apie sprendimus, kurie savotiškai kertiniai akmenys. Mes e, e mes klausėme, ar mes dirbsime siekdami integruotus rinkos, ar toliau turėsime tą tokią susiskaldžiusią rinką. Aš sakyčiau, kad pritariu, jeigu kažkas padeda iš to paketo pasiekti savo tikslų ir galbūt sustiprinti reikiamus aspektus, um, mums būtų puiku išgirsti jūsų nuomonę apie priemonės, kurios galėtų padėti tų tikslų pasiekti. Tai galbūt padėtų ne tik uh, nepadėtų. Aš kalbėsiu čekiškai. Visą tai darau tam, kad tačiau kreipteis į savo e, šalies ministrą, kad jam netektų klausytis anglų ar prancūzų kalbos vertimų. Tai bendrus standartus. Aš dirbau stiklo pramonės ir tie. Prieš šimtą metų uh, Šioje pramonės srityje mes turėjome tam tikrus bendrus standartus - vokiečių, čekų ir panašius standartus, ir paskui jie išplito į kitas šalis. Kalbant apie gynybos pramonę, aš manau, Čekijos Respublikoje mes esame įsteigę e, stambų centrą, kuris gamina variklius gaminami yra amerikietiški varikliai. Tad kaip mes apsaugosim dizainą šiuo atveju ir intelektinę nuosavybę? Vyksta kažkoks techninis vystimas, jeigu turit variklį ar lėktuvą ir jeigu ten yra koks nors komponentas, kuris iš esmės yra amerikietiškas, jūs negalite tų produktų eksportuoti į užsienio rinkas. Tai kaip bus? Na ir trečia. Man atrodo, su medžiagomis tai yra baziniai tyrimai ir mes turėtume juos koordinuoti. Tai gali prasidėti, pažino, variklių, automobilių ar ginklų ir panašiai. Ir galiausiai myba yra sudaryta, yra paremta tiksliau e, fundamentaliais teis tyrimais, ir produktų tam tikrų dizainų, projektavimų. Ir treč, trečioji sritis yra programinė įranga. Būtent į šias sritis mes turėtume labai koordinuotai investuoti. Investuosime e, tuo pat metu į tą pačią sritį visi. Tai nebus labai gerai. Pavyzdžiui, šioje srityje Čekija yra pasiekusi visai neblogų rezultatų, tačiau aviacijos pramonės srityje e, ne viskas taip paprasta. Mes, pavyzdžiui, gaminame E, duris lėktų, technologijų lėktuvai. Tačiau, kai dėl programinės įrangos mes gautame tam tikrus, tam, tam tikrą mokymą iš, iš ES kompetentinių centrų, mano kolega jau minėjo, kad lėšos, kurias turime, tu, valstijų atveju, kai mes negalėjome eksportuoti vieno ar kito pagaminto produktų. Šiuo atveju ateitie nebeturėtų būti. Ačiū. Mr. Pasku. Kolega Pasku, prašau. Jis yra nuomonės pranešėjas AFET komiteto vardu. Sveiki atvykę į tre komitetą, kolega. Dėkoju, sako panas Pasku. Rytoj e, AFET komitete mes balsuosime, rengiamės šiam posėdžiui ir Manau, kad e, iš tikrųjų svarbu yra pateikti mūsų nuomonę jūsų posėdėje. Jūs ko gero žinote, kad mes 365 pakeitimų tam dokumentui sulaukėm, 13 parengėm kompromisinių pakeitimų, kurie apima beveik visus tuos pateiktus pakeitimus. Mes norėtume, kad iniciatyvai būtų pritarta, kad ji nebūtų uždusinta jau dabar – turime balansuoti tarp viena vertus to, kad išlaikytume strateginę iniciatyvos liniją, kad jie būtų pritarta, tačiau tuo pat metu neturime tos iniciatyvos e, transformuoti savotišką kalėdų eglutę, ant kurios bus prikabinta labai daug nereikalingų dalykų. Tai nebūtų suprantama žingsnis. Taigi būtina išlaikyti pusiausvyrą. Yra tokių pakeitimų, kurie bandė numatyti tam tikras taisyklės, reguliavimą tose srityse, kurios nėra susijusios su reikima iniciatyva. Reguliavimų reglamentų jau yra pakankamai šie srityje, tad aš manau, kad nebebūtina vėl pro užpakalinės duris grūsti to, e, ko nereikia, nes yra taisyklės kitoms sritims, kurios gali būti taikomus ir mūsų aptariamojoje. Taigi sprendimų dar reikės rasti, dar kai kurių tebe ieškome. Bet manau, kad rytoj bus rastas geras sprendimas. Vyko diskusijos su mūsų šešėliniais pranešėjais, žinome jų nuomonę, konsultavome su jais Ir atrodo, kad rytoj sėdė komitete e, šiam dokumentui bus pritarta. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolega Gajer, jis irgi yra iš AFET komiteto. Prašau. E, gynybai 12-13 e, procentų, taigi galima sakyti, kad kiti regionai didina išlaidas gynybos sektoriui. Dabar kaip visą tai yra e, susiję su Europa. Visų pirma, jeigu e, pramonės sektoris e, negalės ilgą laiką veikti vien tik tai kaip par, pardavėjai, todėl kad im, valstybės pačios visada yra suinteresuotos būti stipriais veikėjais regione, turi, turėti, yra suinteresuotos turėti stiprias gynybos pramonės. Ir aišku, mm, jeigu dabartinė strategija išgyventi yra susijusi su eksportu, e, kyla klausimas e, e, su tuo, kaip, sakykime, mm, elgtis su tomis šalimis, kurios tuo pat metu uh, E, formuoja savo e, gynybos pramonę ir tokiu būdu ilgalaikėje perspektyvoje e, tampa mūsų konkurentais. Ir dabar kalbant apie tyrimus, jeigu mes pažvelgsime į ES lygį, kiek, tai yra kiek lėšų skiriama E, tyrimams ir plėtrai gynybos rytyje, tai šis lygis tikrai yra daug mažesnis lyginant su, kitomis, e, su kitais regionais. Dabar dėl pirkimų. E, srities. Viešųjų pirkimų direktyva, mūsų nuomonė iš pramonės pusės, yra gera, tačiau jos gyvendinimo efektyvumas yra problematiškas. Todėl mes pageidautumėm, kad e, būtų užtikrintas šios direktyvos geresnis įgyvendinimas, kad būtų užtikrinta didesnė konkurencija. Tačiau pokyčius gali inicijuoti valstybės narės, ne pramonė turi kurti kažkokius, e, e turi kurti pati e, e rinką. E, valstybė turi sufor, e, išaiškinti, kas yra pirkėjas, šiuo atžvilgiu, pavyzdžiui, pati valstybė narė, o pramonė turi pateikti pasiūlymą savo produktą šiam pirkėjui. Dabar grįšiu prie savo įžanginės kalbos apie konkurencingumą. E, Taip, mes esame konkurencingi, tačiau ką tai reiškia konkurencingos? Konkurencingumas. Ar mes šiandieną galime parūpinti Europos kariniams pajėgoms tuo, tuos dalykus, kurių reikia? Taip. Tačiau visa tai vadovaujamasi mūsų kapitalu, kuris buvo suformuotas praeitįje. Jeigu mes dabar neinvestuosime į E, inovacijas, į tyrimus, mes ateityje nebegalėsime patenkinti ateities kariuomenės pajėgų poreikių. Be to mes e, prarandame, sakykime, žinias, įgūdžius, jeigu nėra investuojama į inovacijas per įvairias programas. Dabar vienas e, milijardas neva tai paskatins bendradarbiavimą Tai tikrai nėra daug. Jeigu e, galvojate, kad visa, visai šiai programai, e, Europos gynybos pramonės vystimo programai yra numatytas 90 e, milijono biudžetas. Mes tiesiog norime, kad e, pramonės sektorius būtų nepriklausomas, nepriklau, nepriklausytų nuo eksportų, tačiau dėje e, toks dalykas, žvelgiant į dabartinę situaciją, yra neįmanomas. Taigi, kalbant apie EDRP programą, jos tikslas yra paskatinti bendradarbiavimą, kas atneštų didesnį efektyvumą, didesnę vertę už pinigus, e, didesnę garažą dėl tinkamumo kriterijų, tai vėlgi aš laikausi nuomonės, kad e, programa turi vykti ES, e, neturi būti taikomų kažkokių apribojimų trečiosiam šalim, šalims e, dėl prieigos prie technologijos, kuri yra sukurta pagal šią programą dėl jautros informacijos e, apsaugos e, ji bū, turi būti užtikrinta. Dėl intelektinės nusavybės teisių jos taip pat turi būti apgintos ir turi būti apsaugotos ES dėl finansavimo šaltinių. Ne pramonė turi priimti sprendimus, iš kur ateis finansavimas. Mes tiesiog norime pabrėžti, kad jeigu norite pasiekti, kad būtų organizuojami bendri projektai, ES e, reikia skirti tam e, pakankamai lėšų. Būtent e, E, Praeitįje e, komisijoje, pažiūrėjau, buvo suburta darbo grupė, kuris tengiasi įsiaiškinti, kiek lėšų pakaktų. Mes e, laikomės nuomonės, kad vienas milijardas yra pakankama suma procesui pradėti. Tačiau, aišku, ši suma turi tiesiog papildyti jau valstybių narių investicijas. Kitaip tariant, valstybės narės neturėtų mažinti dabartinių investicijų, todėl kad kitaip mes prarasime tą norimą tikslą. Dėl komercinės rinkos. Daug galime kalbėti apie rinkos sąlygas gynybos pramoniai. Tačiau mm, šiuo atžvilgiu ši rinka tikrai nėra panašiai bet kokia, į kokią nors komercinę rinką. Visų pirma, pirkėjas gaminamos produkcijos yra valstybė, kuri taip pat pasako, ar galima e, šiuos produktus eksportuoti į trečiasias šalis. Netgi jeigu toks leidimas yra gaunamas, tai nereiškia, kad savo produkciją galima parduoti bet kokiai šaliai. Jeigu pažvelgsite į tai, kur eksportuoja valstybės narės, matysite aišku modelį e, užsienio ryšių, kas ką remia, tai yra kaip ir e, užsienio politikos dalis. Taigi šiuo atžvilgiu rinkos sąlygos neegzistuoja, kai mes kalbame e, apie gynybos pramonę. Vėlgi mes grįžtame prie pagrindinio klausimo. Ar jūs norite Europos kariuomenės, kuri būtų puikiai aprūpinta, ar norite, kad ši kariuomenė naudotų europinę technologiją, europinę įrangą, ar e, būtų, sakykime, aprūpinama Kinijos ar Rusijos. Ačiū, sako pirmininkas. Aišku, labai svarbu, kad būtų kuriamos ir darbo vietos. Būtų. Dabar mielai atsakysiu į klausimus ačiū. Jūs vis dar čia šalia mūsų sėdite. Galbūt per antrą diskusijų dalį galėsite dar pasisakyti. Na, dabar siūlau pereiti prie antrosios diskusijų dalies. Mokslinės institucijos, jų atstovai. Jis yra mokslinis darbuotojas mokslinio tyrimų ir inovacijų, tiksliau informacijos, taikos ir saugumo klausimais grupės atstovas. Paprašysiu jo pasisakyti nelgiau nei 10 minučių. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, ponios ir ponai. Dėkuoju už tai, kad mane pakvietėte. Aš pasidalinsiu savo mintimis. E, kurias man sukelia ši programa ir kalbėsiu labai atvirai, nepriklausomai ir e, savo pagrindinės mintis bandysiu trimis, į tris grupės sugrupuoti. Pirmiausia, E, Europos gynybos pramonės politika yra geriausia tai, kas nutiko Europos gynybos politikai per ilgą laiką. Antrasis, antroji mintis yra ta, kad teisinių požiūrių aš visiškai nebejoju šios programos atitiktimi ES sutartims. Na ir trečiasis dalykas, jūsų pasirinktas kelias bus ilgas ir pilnas kliučių, todėl reikės daug kantrybės ir budrumo. Taigi pradėkime nuo pirmosios pastabos. Europos gynybos pramonės politika, mano manimu, yra tai, kas geriausia yra nutikę Europos gynybos politikai per ilgą laikotarpį. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, e, ši programa yra Europos institucijų rankose, komisijos ir parlamento rankose. Ir būtent tos institucijos yra vienintelės galinčios iškelti bendrąjį interesą e, Ir tai yra daugiau negu kad vien tik tai bendras vardiklis tarp nacionalinių interesų. Ir tai yra todėl, kad šios institucijos daugumos principų priima sprendimus. E, Nulatinio struktūrinio bendradarbiavimo PESCO įkūrimas 2017 metais parodė, kad valstybės narės nerimtai žiūri į Europos gynybos politiką, jos tiesiog apsimeta, kad taip daro. E, vienintelis naudingas dalykas čia yra, kad bandoma yra išoriai parodyti, kad europiečiai yra vieningi, tačiau jie nėra vieningi. Ir taip pat reikia parodyti Europos piliečiams, kad jų vadovai bendrai dirba su gynybos politika, tačiau taip nėra. Deja, bijau, kad taip yra ir su metinė koordinuota gynybos peržiūra, CARD, dėl vienos vienintelės priežasties priežasties. Mes tiesiog negalime kasmet ir kartu e, nagrinėti tikslų pasiekimo, žiūrėti, ar tikslai pasiekti, jeigu tų tikslų niekas nenustatė. Ir ko gero didžiausia e, viltis visų Europos gynybos e, politikos šalininkų yra yra jūs, tai ant jūsų pečių viskas gula. Na ir antroji priežastis, dėl kurios manau, kad Europos gynybos pramonės politika yra gera naujiena, tai yra, kad čia yra rinkos požiūris pasi, pasirinktas, gynybos rinkos požiūris. Ir čia yra iš pasiūlo, ne iš pasiūlos perspektyvos žiūrima kaip 9 metų direktyvoje, bet iš paklausos perspektyvos. Kitaip tariant, yra pas, pateikiami pinigai, ne vien tik tai taisyklės ir būtent todėl potencialiai, būtent potencialiai, tai gali pakeisti žaidimo taisyklės. Na ir dar šiek tiek trumpiau kalbėsiu apie antrąjį e, savo pastebėjimą, tai yra atitikti sutartims. Nenorėjau, kad e, šie klausimai taptų nuobadžia ginamąją kalbą, Todėl e, teisinę nuomonę esu parengęs, kurią perduosiu jūsų pirmininkui ir pranešėjai. Taip pat šį dokumentą savo internetinėje svetainėje esu pateikęs, internetinė svetainė vieša ir tai, tai padariau tam, kad mano teisinė logika būtų palyginta su kolegų e, logika. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką demokratijoje kiekvienas turi prisimti atsakomybę politinių sprendimų prieimėjai negali e, slėptis už teisinių nuomonių, nepaisant e, to, kad jie yra jų parengti veikimui ar neveikimui. Be jokios abejonės teisinėmis nuomonėmis reikia. E, Reikia apie jas žinoti, reikia konsultuotis su ekspertais, pavyzdžiui, kaip kad su manimi, tačiau kartu metu reikia veikti, reikia veikti nieko nebijant, nes vienintelis, kuris gali kažką pasakyti teisinė valstybė, yra teisėjas. Jeigu kažkas iš jūsų turi abejonių dėl programos atitikties, e, sutartims, tai reikia e, kreiptis į teisėjus ir būtent Teisingumo teismas savo galutinį žodį teis, teiks. Tiksliau, aš asmeniškai abejonių neturiu. E, ir pa, todėl e, pabandysiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Dabar trečiasis pastebėjimas. Jums reikės daug kantrybės, nes jūs šiuo metu e, statote pamatus to namo, to pastato, kuris dienų šviesą išvys tik tai po 15 metų. 15 metų būtent e, prireikia. E, praeina vidutiniškai 15 metų nuo gynybos mokslinių tyrimų e, pradžios iki e, karinių gebėjimų e, gamybos pabaigos. Tai reiškia, kad net ir e, patys moderniausi kariniai, e, moderniausia karinė įranga buvo prieš 15 metų išrasta. Tai reiškia, kad šiandieniniai tyrimai galutinai pasireikš kariniais gebėjimas tik tai po 15 metų. Taigi labai svarbu, kad tie pamatai būtų tvirti ir tuo pat metu užtikrintų pakankamai lankstumą. Todėl čia reikėtų bandyti išvengti trijų kliučių. Pirmiausia, e, reikėtų bandyti išvengti neatsižvelgti į e, gynybos pirminį etapą, tai yra planavimą. Vienas iš šių mokslinių tyrimų bruožų yra tai, kad ta, moks, tie moksliniai tyrimai yra orientuojami. Moksliniai tyrimai šioje srityje ne, atliekami ne vien tik tai mokslo labui. Tai yra atliekama tam, kad būtų atitinkami pajėgumai. E, e, išplėtoti. Būtent todėl reikia nueiti tam tikrą strateginį kelią ES moksliniam tyrimam nuo A iki Ž, jeigu norime veiksmingumo. Tačiau taip nėra. Viena vertus turime bendrąją globalią strategiją, e, ambicijų lygį ir kita vertus turime Europos gynybos agentūros planą. Tačiau, tiesą sakant, tarp šių dviejų komponentų trūksta baltosios knygos. Ir jeigu europiečiai neišvers į karinę kalbą politinių tikslų nusistatytų, tai ko gero labai mažai šansų yra tų tikslų e, pasiekti. Kaip kad sakė Seneka, vėjas nepalankus tam, kuris nežino, kur eina. Taigi kelias yra sudėtingas politiškai, aš suprantu, tačiau kelias yra įmanomas nueiti. To įrodymas yra tai, kad tas kelias du kartus jau buvo atvertas Helsinkio tikslų ir valstybės narės, NATO narės e, per e, NATO E, gynybos planavimo procesą jau tai atliko. Jeigu jūs nesiesite gynybos mokslinių tyrimų e, su planavimu gynybos, tai ko gero dar vienas grožio konkursas čia bus surinktas, kaip kad ką tik tai PESCO tai padarė. Ir iš esmės tai bus naudinga vien tik tai tam, kad papildys pramoninkų kišenės ir politikams bus galimybė pasisakyti dėl to, kad jie kažką padarė. Būtent todėl parlamento vaidmuo labai svarbus čia. Jūs turite e, reikalauti ne vien tik tai, kad būtų padarytas ryšys tarp Europos gynybos pramonės politikos ir valstybių narių gebėjimų vystimos planų, bet taip pat turite klausti, prašyti, kad būtų įrodyta, kaip tie planai pasitarnauja ES ambicijų lygiui. Taigi dabar antroji kliūtis - neatsižvelgti į mokslinių tyrimų pabaigos ciklą, tai yra ginklavimosi programų aspektus. Būtent apie tai šiandien kalbame. Europos gynybos pramonės politika būtent ir yra mokslinių tyrimų ir plėtros P raidė, o ta P turi privesti prie G, prie gebėjimų. Aš galbūt nesikartosiu, e, mačiau, kad reglamento nuostatose yra numatyta reikalavimas, kad naudos gavėjai turi įrodyti, jog valstybės narės yra pasirengusios pirkti jų produktus. Tai yra puikus dalykas, būtent to trūko Europos saugumos mokslinių, mokslinių tyrimų programoje. Dabar trečioji ir paskutinė kliūtis - reikės surasti pusiausvyrą tarp dalyvavimo e, visų valstybių narių e, įmonių ir konkurencingumo principo, pagal kurį priešingai e, reikia dėmesį daugiausia kreip, skirti e, geriausius rezultatus rodančiai pramoniai. Tačiau valstybės narės, ko gero, e, bus tikriausiai norės girtis pasiekimais. Ir taip yra natūralu, net ir jav štai pavyzdžiui, kies tai dalyti protingai, kaip įmanoma protingiau, nes jeigu bus dubliuojamos dabar egzistuojamos e, pramonės pajėgumai, tai ko gero sprendimas bus blogesnis nei blogas, nes bus nesumažintas e, gynybos ryties pramoninis ir technologinis susiskaldimas, priešingai jis bus patidintas. E, mokslininkų būtent todėl Europos gynybos pramonės politika įdomi, nes būtent per reikia mokslininkų tyrimus ir gebėjimus kartu sudėti, o ne didinti pramonės įmonių skaičių. Mano išvada bus labai trumpa. ES kišasi į gynybą šiandien, nes atsirado pavojus ir piliečiai laukia apsaugos iš ES. Tačiau e, jeigu lauksime rezultatų iš, valstybė, iš valstybių narių, ko gero vilties e, sulaukti rezultatų bus mažai. Kaip koks e, Titaniko orkestras valstybės narės ir toliau gros suverenamo muziką, kol laivas nuskęs. Taigi pasižiūrėkime realiai į šią situaciją. Europos gynybos ir mokslinių tyrimų, Europos gynybos mokslinių tyrimų programa te primena tik tai šešėlį to, kas buvo. Štai paskutinės revoliucinės inovacijos buvo radaras ir reaktyvinis lėktuvas, o tai buvo penktajame dešimtmečia. Taigi šiandien turite puikią progą išgelbėti šią politiką. Pasinaudokite šią progą. Tai mūsų autonomijos klausimas, mūsų nepriklausomybės, laisvės klausimas, tai mūsų ES projekto išgyvenimo klausimais. Klausimas, nes jeigu Europa negina savo piliečių, piliečiams kils klausimas, kam ji naudinga. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą, už pastabas. Na, o dabar siūlau pereiti prie antrojo pasisakymo. Ponas Penhajas. Sorry, how's this? So thank you. Um... Sausio mėnesį tenka dalyvauti e, diskusijose, kuriuose svečiai yra vien tik tai vyrai. Uh, Na ir galbūt visą tai na, parodo, kokia yra situacija sprendimų prieimimo srityse. Transnational Institute yra institutas, pasis, dirbau su Europos gynybos pramonės vystimo programa. Na ir pri, priminsiu galbūt tam tikrus aspektus, į kuriuos nelabai atsižvelgėte savo diskusijose. Apskritai pakalbėsiu apie politinį momentą, e, kurį e, ciniškai išnaudoja gynybos pramonė. Puikiai suprantu, kad ES e, turi reaguoti į Trumpą, į Brexit, į besiformuojančius karinių, besiformuojančius alijansus, tačiau esu įsitikinęs, kad Europos gynybos pramonės vystimo pro, programa nėra skirta pasiekti e, geresnę e, gynybos politiką ar kitaip. Tačiau E, jeigu jūs e, stebite situaciją, matysite, kad tarp gynybos e, ir tarp saugumo demarkacinė linija kaip ir išsitrynė. Ir tiesiog baiminosi fakto, kad ES turės per metus priimti sprendimą šiuo svarbiu klausimu ir suprantu, koks yra jums tenkantis spaudimas dėl daugiametės finansų programos. Galiu tik apgailestauti, kad pasirinkimieji darbai jau pradėti. E, tikinti, kad ši e, programa paskatins e, eksportą. Tai reiškia, kad na, mes galbūt aprūpinsime ginklais, sakykime, agresyves šalis. E, pavyzdžiui, pasimokykime iš to, kas atsivyko, e, kas ne. E, jūs kalbate apie gynybos pramonės politiką, nekalbėdami apie tai, kad reikėtų sustiprinti ginklų eksporto elgesio kodeksą. Taip pat man kyla klausimų dėl pačios programinės autonomijos. Tačiau visi šie klausimai jums greičiausiai pažįstami. E, viso to išvada yra tai, kokia turėtų būti mūsų apskritai pozicija šiuo klausimu. E, taigi Kadangi man liko nedaug laiko, tiesiog norėčiau Jums pristatyti tos pramonės vystimo programą. Prieš 12 metų ši programa buvo pradėta formuoti e, ir tuo metu buvo kaip ir E, pradėti šios programos rengimo darbai, netgi nepasikonsultavus su Europos parlamentai. Pagerinti šią programą e, dirbau ir komisijos darbo grupėje, e, dirbau ir su Horizontas 2020 programa, apmokymuose komisijos darbuotojams, taip pat buvau nepriklausomas gyvendinant kai kuriuos EDRP e e, projektus. Taigi aš save vardinčiau kaip, konstrukty, vardinčiau kaip konstruktyviu. E, procesas prasidėjo prieš 15 metų. Prisiminkime tuo metu, kokie buvo įvardinti argumentai. Tuo metu buvo sakoma, kad reikalingos subsidijos gynybos pramoniai, kad mes taptumėm nepriklausomi nuo Kinijos ir Rusijos. Buvo sakyta, buvo konkurencinga. Sako, buvo sakoma, kad mūsų ginkluotoms pajėgoms trūksta pajėgumų ir tokie, tokios investicijos leis e, aprūpinti karinės pajėgas tuo, e, ko joms reikia reikia. Taip pat mes galėsime investicijomis pasiekti ir e, aktyvesnio mažų ir vidutinių įmonių vaidmens bei sutaupyti lėšų. Taigi šie argumentai yra labai panašus į tuos, kurie skamba ir šiandien. Taigi norėčiau dabar, kad nors, nors vienas kano, galėtų įvardinti nors vieną programą ar iniciatyvą, nors vieną inovaciją, projektą E, kuris buvo finansuojamas iš mokesčių mokėtųjų pinigų, kurie buvo įgyvendinti sėkmingai, kadangi niekas negali to padaryti, mes galime keletas paskutinių pastabų, o po to aš jau atsakysiu jūsų kilusius klausimus. Kai dirbau su e, šia tyrimų programa ketvirtaisiais metais, Man daugiausiai kilo klausimų, kokios visos pa, vis pasiekmes e, bus e, piliečių teisėms nes e, tada. Tačiau dabar man kyla dar daugiau abejonių, kad visas šis procesas tai buvo tiesiog lėšų išvaistimas. 3 milijardai mokesčių mokėtųjų eurų buvo išvaistyti. Taigi suprantu tuos argumentus, kuriuos įvardino Junktinės karalystės atstovas, beje, aš pats esu kilęs iš Junktinės karalystės. Jūs turėtumėt e, apsilankyti e, agentūrose. Jų nėra. Taigi kyla klausimas štai koks. Kodėl e, šitiek daug lėšų buvo išvaistyta pramonė pati kurs e, tyrimų programos e, darbo atvarkę. Gynybos pramonė galės panaudoti skiriamas subsidijas savo įprastiniai veiklai. Tad kils klausimų apskritai dėl pačios tyrimų programos. Programos ar ji tikrai yra orientuota į tai, ko reikia mūsų gynybos sektoriui. Toliau kitas dalykas. Demokratinės e, kontrolės ir atskaitomybės e, trūkumas. Nėra jokio Europos mechanizmo, kuris leistų įvertinti, ar projektai pasiekė savo rezultatų, ar buvo sukurtos inovacijos, ar vertė už pinigus. Niekas neklausė šių klausimų. Tiesiog rengiamos vidutinio laikotarpio peržiūros, kurios nieko nepasako, kaip buvo panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai, ar yra tik pasiekti statistiniai rezultatai. Kitoliau kitas dalykas. Europos E, policijos technologijų tinklas e, galėtų papasakoti tas pačias istorijas. E, nesėkmė buvo užtikrinta vien dėl to, kad visas šios iniciatyvos plaukdavo iš pramonės pusės. Kitaip tariant, buvo leista, kad uodega valdytų šunį. Taigi, iš principo, aš šiai programai, šiai politikai prieštarauju, nors jūs laikotės kitokios nuomonės. Iš kitos pusės, aš manau, kad ši programa turėtų būti atmesta, todėl kad pernelyg sukūriama e, didelė e, laisvė pramonė įtakoti šios programos e, darbo atvarkę. Visa tai prives tik tai prie mokesčių mokėtųjų pinigų e, išvaistimo. Jeigu jūs remiame gynybos bendradarbiavimą, tokiu atveju norėčiau, kad būtų atliktas e, tyrimas. E, tyrimas, ko iš tiesų reikia gynybos sektoriui. Pažiūrėkite, kas yra prieinama, tada numatyti, numatykite fondą tiems trūkstamiems poreikiams patenkinti. Taigi vien dėl to, kad e, mes ieškotumėm lėšų ir vėliau juos stengtumės panaudoti, e, tai tikrai neduos teigiamų rezultatų ir neleis užtikrinti siekiamų tikslų. Pirmininkas. Ačiū Jums už pastabas. Šias diskusijas galbūt ne tik šiame komitete, bet ir už jo ribų. Mes juk vėliau galėsime teikti ir pakeitimus, tad rimtai priimsime domen tai, ką jūs pasakėte. Dabar norėčiau jai suteikti žodį. Prašome. Dėkoju. Pone pirmininkė, Aš labai kukliai ilgiuosi aptarinčiaus klausimus, nes mes kalbam apie labai svarbų pranešimą. Ir manau, kad kiekvienas iš šio komiteto narių turės suvaidinti labai svarbų vaidmenį, lygiai taip pat kaip ir aš. Ačiū abiems prelegentams, ponui Ajas ir ponui Mauro. Noriu užduoti klausimą, bet tuo pat metu noriu dėl pono Hajas ir komentarą išsakyti. Tačiau tai nereiškia, kad neturim šiandien bandyti padaryti šio bei to geriau. Sutarties skyrius, kuris buvo aktyvus. Ir ne tik prezidentas Trumpas ar prezidentas Puika šiandien siūlome, ačiū. Ponas Količiak, prašau. Pone pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti savo kolegai iš Vokietijos, kad jeigu jis paskaičiuotų, jis pamatytų tokią informaciją. Daugiau pinigų ES skiria gynybai negu Putinas. Ir e, jungtinės valstijos. Tiksliau, jungtinės valstijos daugiausia visam žemynė išleidžia šiom reikmėms lėšų. Dabar norėčiau reaguoti pasisakymus. Ponas Mauro yra teisus, sakydamas, kad ES turi teisę turėti savo programą šios rytyje. Tačiau ponas Hajas taip pat yra teisus, sakydamas, kad jeigu jau tokią programą turime, tai ta programa turi būti kontroliuojama ir tai turi būti taip pat, prie to turbūt būti galimybė numatyta įvertinti rezultatus. Bandomasis projektas yra svarbus. Ir šiandien visą tai turime turėti tame dokumente, kurį minėjo ponas Pašku. Jeigu bus patvirtinta ES programa, tai tuomet ta programa turi turėti aiškius tikslus Ir turi būti aiškiai pasakyta, kaip tų tikslų siekimas bus stebimas. Ponas Landovski minėjo, kad yra tokių sričių, kur ES valstybės gali laikytis bendro, vieningo požiūrio. Tos sritis tokios galėtų būti kaip aviacija, pavyzdžiui, arba kosmoso programos ar jų atskiros dalis. Tačiau kita vertus, Turime suprasti, kad kiekviena didesnė valstybė narė pati vysto, pavyzdžiui, tyrimus susijusių šaunamaisiais ginklais, su elektroniniais e, vairiais prietaisais, tokiais kaip, pavyzdžiui, dronai. Ir jeigu kai kurios iš tų pastangų būtų koordinuojamos ir jei kai kurie iš tų komponentų, kurie iki šiol yra importuojami, būtų pakeisti tais komponentais, kurie yra pagaminti Europos Sąjungoje, tai tuomet galėtume sakyti, kad programa savo tikslą pasiekė. Sutinku su ponu Hajas. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų mūsų piliečių saugumui. Tam reikia gerų tarptautinių susitarimų, be kitako, ir uh, sugebėti užkirsti kelią terorizmui, nebūtinai ginklais, bet ir kitomis priemonėmis. Ponas Merta, ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Noriu svečiams pasakyti, kad pono e, Gabriel pasisakymas e, saisto tik jį patį. Jungtinė karalystė nusprendė pasitraukti iš Europos Sąjungos. Bet noriu pasakyti štai, kad 14 straipsnė yra pasakyta, kad programas patvirtintų Europos komisija ir nepriklausomi ekspertai. Tai štai, mes turime tam tikrą tvarką numatę. Pritariu ponui Mauro, mes, politikai, turime iškelti tikslus ir, suprantama, programos bus iš tuos tikslus numatyti. Galėtumėte paprašyti abiejų ekspertų pasidalinti savo užrašais su jumis, kad galėtume peržiūrėti savimo iš vis, iš viešųjų pinigų, mums reikia e, kitų garantijų, mes nenorime. Finansuosime jūs šimtų procentų iš viešų lėšų. Ir kad intelektinė nusavybė irgi priklausys tam sektoriui. Tinka jums toks dalykas, kad ne tik ordinatiniai valdyboj Europos e, gynybos fonde sėdės tos pramonės atstovai, bet ir konsultantai. Kad mes kol kas dar negavom jokio e, teisės akto, kur būtų kalbama. Ir man vis tiek yra įdomu, kur tiksliai Europos komisija ketina siūlyti išleisti tuos pinigus. Tai ponui Galeriui, kad prieš keletą dešimtmečių buvo toks atvejis, kad kai kažkas pasakė, būna kartais, Ponas Aleksis kalbės Europos komisijos vardu. Prašau. Augimo generalinis manikas, dėkoju. Dabar paprašysiu kalbėtojų sureaguoti. Ponas Mauro, pirmiausia. Dėkoju pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti į visus klausimus ir pradėsiu nuo tų, kurios e, kolega Penaja tinku dėl to, kad keliate klausimą dėl um, saugumo mokslinių tyrimų programos nesėkmę. Taip, mes turime mokytis iš savo klaidų. Kai rengiau pranešimą jūsų prane... parlamentui 2016 metais dėl e, gynybos mokslinių tyrimų ateities, e, susitiko atliekama, tačiau tie moksliniai tyrimai nėra įdomus valstybėms narėms, nes tos valstybės narės nebuvo įtrauktos į pirminį procesą. Ir čia jau būtų atsakymas į pranešėjos klausimą. Taigi, kodėl saugumo mokslinių tyrimų programa patyrė nesėkmę, ogi todėl, kad ta programa nebuvo orientuoja. E, gynyba ir gynybos pramonė yra du skirtingi sportai, tokie paskirtingi sportai kaip futbolas ir regbis. Jeigu gynybos moksliniai tyrimai yra atliekami tam, kad būtų darbo vietos sukūriamos, tam, kad būtų sėkmingi rezultatai politiniai pasiekti, tai tada tiesiog to nedarykite, nes taip tik gebėjimų e, planus parengti ir būtent pajėgumų planus parengti. Ir būtent e, čia su HRVP dirbti, e, parengti baltąją knygą, nustatyti politinius karinius tikslus ir reikia, kaip kad pavyzdžiui, e, išorės sienų apsauga nuo Rusijos, kibernetinis karas arba, pavyzdžiui, apsauga nuo teroristinio pavojaus. Tai yra skirtingi metodai, taigi, kas dėl, tai tiek būtų dėl parlamentų ir vyriausybės Dabar dėl parlamentų ir vyriausybės buvo panaudotas pono Galerio e, parlamente e, atliekant tą e, pilotinį bandomąjį projektą. Valstybės narės labai rezervuotai tai žiūri. Valstybės narės nenori, kad ES kištusi į gynybą ir jos norėčiau kartą ir visiems laikams paneigti tą jo juokingą idėją, e, kad gynybos produktai tokiu pat būdu būtų perkami, kaip kad, pavyzdžiui, e, prabangos prekis. Juk povandeniniai laivai netokiais pat metodais turi būti konkurencingumas ir mažiausia kaina, pavyzdžiui, perkant, e, pavyzdžiui, šalmus, uniformas, tankus, sunkvežimis, tačiau kas dėl kitų dalykų, tai nereikėtų pamiršti specifiškumo e, šios ryties. E, Ir veiksmas, jeigu parduodate e, valstybei e, ginklus, tai remiate tą ginklavimas. Jeigu, pavyzdžiui, ginkluotę tiekiate, tai e, priklausomybės santykius sukūrėte. Na ir trečias dalykas, gerbiamą pranešį, atsakysiu Jums dėl komisijos ir parlamento. Čia iniciatyva ir dar yra Europos gynybos fondas, kurį Jūs inicijavote. Taigi, koks turėtų būti e, ryšys tarp šios priimančios sprendimus daugumos principų. Ir jeigu jūs to nepadarysite, valstybės narės to nepadarys. Jos padarys tą patį, kaip ir pradedant PESCO įgyvendinti. Štai pavyzdžiui, lab, elgesi labai savanaudiškai, toliau savo bambos nemato ir vienintelis projektas, kuris domina valstybės narės, tai būtų Šengeno ir gynybos procesas e, ir NATO, o ne bendra gynybos politika. Ir čia yra problema. Ponas Podičiakai, dėl pasiūlymo motyvose nurodyta ir kaip suprantu, jūs tengiatės tai sustiprinti per pakeitimus labai gerai. Tai yra labai gerai strateginė autonomija. Kasgi tai yra? Tam, kad visi suprastų, tai yra gebėjimas, autonomija susideda iš tai, ko iš politinio komponento, čia būtų gebėjimas priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Toliau būtų operacinė veiklos e, dalis arba komponentas, tai čia būtų susiję su misijomis, Na ir galiausiai trečiasis komponentas - pramai čia tos autonomijos nebelieka ir jūs esate priklausomi nuo kitų. Toliau, kur investuoti lėšas? Reikia investuoti ten, kur sverto efektas yra didžiausias, e, kur rinkos ekonomija būtų didžiausia. Aš esu parengęs neviešą tyrimą, e, kuriame kalbama apie sektorius, į kad maksimali nauda sverto masto ekonomija būtų pasiekta to, su tomis programomis, kuriuose e, yra dideli kaštai, pavyzdžiui, bet taip pat kuriuose yra e, didelė dalis investuojama į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Konkretus pavyzdys - satelitai, palidovai. Štai, pavyzdžiui, vienas yra e, timų programa, tačiau kas pasakys, kokie e, rezultatai yra pasiekti ir kodėl mes dabar turime e, skirti daugiau strateginėme komitete. Daugiausiai dalyvavo nariai iš pramonės iš, arba mm, as pasiūlymų strateginiam komitetui. Strateginis komitetas, kurį sudaro daugiausiai e, pramonės atstovų, priema sprendimus dėl pas iš praeities. Tai aš jau galiu pasakyti, kad formuojant dabartinę programą daromos lygiai tos pačios klaidos kaip ir praeitie. Na ir tokiu atveju uh, gali, turi panaudoti, gali panaudoti NATO arba tokių šalių kaip Prancūzijos arba Jungtinės karalystės nuo analizės, sakant, kad tokių gebėjimų trūksta ir tuomet siūlykite e, sprendimus. Nepradėkite nuo to, kad e, toks pasirinktas variantas tikrai nėra e, tinkamas. Ačiū. E, Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už e, tai, kad e, palėtė pačius aktualiausius e, klausimus nuomonės projekte. Pradėkime nuo to, kad ekologinio projektavimo direktyva veikia. Tai yra vien, viena iš direktyvų, aišku, su tam tikromis išimtimis. Toliau dėl to, ką sako pranešėja. Pirma dalis, jūs sakote, kad vartotojai vartot, vartojimo teisių e, klausimas bei vartojimo prekių įtraukimas į direktyvos taikymo sritį yra skirta užtikrinti e, tai, kad e, įmonės investuotų, kad produktai e, jų gaminami atitiktų kriterijus, kurie yra keliami pagal direktyvą. Toliau kitas dalykas. Atitiktų e, kriterijus, e, e, kurie yra keliami pagal direktyvą. Toliau kitas dalykas. Kainos ir jų produkto žiediškumą. Tačiau reikia pasakyti, kad šį santykį vertinti yra labai geras ir galėtume galbūt tuo pavyzdžiu pasinaudoti. Dar dabar klausimas kiltų, ar kiti, kitos valstybės turėtų naudotis, neturėtų pasiremti šio pavyzdžių. Ponas Turnas. Ponas Količiakas teisus dėl plastiko. Jeigu neuždrausime kai tam tikro tipo plastiko, tai niekada ir nesugebėsime perdirbti e, daiktų. Turėčiau klausimą komisijai. Beje, dėkoju Mišeliai už puikiai parengtą pranešimą. Dabar dėl. E, dėl e, elektros įrangos, kuri kontroliuojama per atstumą. Pavyzdžiui, kai yra, pavyzdžiui, e, per atstumą valdomas šaldytuvas šaldytuvas, iš pavyzdžiui, iš kompiuter, kompiuterių valdomas šaldytuvas, būtinė technika. Reikalinga yra mikroschema, tačiau ko gero ta susietoji, konektyvioji būtinė technika uh, yra sudėtingesnė ir gali klaidingų rezultatų parodyti. Dabar kaip dėl eksporto tokių daiktų. Įsivaizduokime, kad mes patvirtinsime savo standartus ir jie bus naudingi tik tai mums. Tačiau dabar kitas dalykas. Komisijoje norėčiau klausimą užduoti. Kodėl, tiksliau, tas ekologinio projektavimo teisės aktas, ar šiai kadencijai yra, numatyt, yra numatytas, ar daugiau 19 metams po parlamento rinkimų, ar 20 metams, kada jūs e, renksite. Dabar norėčiau paprašyti ponio Hodsono iš Europos komisijos energijos generalinio direktorato.